Dear colleagues. Gerbiami kolegos, prašau susėsti. Pradėsime jungtinį posėdį. Noriu pasisveikinti su kolegomis iš Teisės reikalų komiteto. Visi žinote, kad mūsų tikslas per šį posėdį apsvarstyti pirmą kartą dviejų bendro pranešėjų bendro pranešimą. Tai yra labai svarbia tema atskaitomybės pagal šalis ir jame svarstomi svarbus klausimai susijęs su mokesčių skaidrumo didinimu ir e, viešuoju svarstymu susijusių su įmonės, įmonių pelnu, pelnu pajamų mokesčiu. Bendarbiavimas su kolegomis vyksta pagal 55 straipsnio procedūrą. Ir tai yra šio teisės akto teisinis pagrindas Manau, kad mūsų posėdis yra trumpas, sako bendra pirmininkė, taigi turėtume pradėti. Dabar suteiksime žodį mūsų pranešėjams. Pirmas kalbės panas Baje. Ačiū, pana pirmininkė, kaip minėjote, ši tema yra labai svarbi, siekiant užtikrinti mokesčių skaidrumą. Tai susiję yra ir su teisingumo aspektais ir mes negalime taikstyti su tuo, kad tarptautiniai koncernai toliau, toliau žertusi pelną, e, neapmokestinant jų e, pajamų, tuo tarpu darbuotojai turėtų mokėti mokesčius sąžiningai šimtai milijardų prarandami tokiais, tokiu būdu kiekvienais metais, todėl skatimėjo pagal šalis, kuomet e, koncernai turi pateikti informaciją apie tai, kiek pelno uždirba atskiroje šalyje, e, turėtų šią padėtį pagerinti. Šios, šią direktyvą taip pat siekiama daug daugiau, e, siekiama atgaivinti e, Europos ir pasaulio ekonomiką, ją paskatinti, sukurti solidžią įmonių valdymo bazę ir pagrindą ir paskatinti įmonių socialinę atsakomybę. Kartu su kolege Evelin Regner mes savo pranešime norime e, patvirtinti plačių užmojų e, poziciją, e, kuri tačiau nepakenktų Europai. Noriu paminėti tris aspektus. Mes siūlome kad būtų kontroliuojamos tos įmonės, kurių metinė apyvarta siekia 40 milijonų eurų per metus. Tokių įmonių yra 20 tūkstančių maždaug tarptautinių koncernų. Komisija siūlo 150 milijonų eurų, tačiau e, tokiu būdu nebūtų tikrinamos 9 iš 10 e, tarptautinių koncernų. Taip pat, e, kalbant apie juodai sąrašą, kurį siūlo komisija, mes ekonomikos komitete visuomet pasakėme, kad tas sąrašas būtų rengiamas e, remiantis labai aiškiais kriterijais. Mes tuo tarpu manome, kad labai svarbu, kad tarptautinės įmonės ir koncernai teiktų uh, ataskaitas apie savo veiklą kiekviena ES šalia ir iš ES ribų, tam, kad būtų galima susidaryti vaizdą apie e, tarptautinių koncernų ir jų filialų veiklą visame pasaulyje. Tokiu būdu mes prisidėtume prie geresnio bendros rinkos. Veikimą taip pat e, siūlome, vertinant tarptautinių koncernų pateikiamus duomenys, e, įvertinti, ar e, jie atitinka galiojančius e, mokesčių teisės aktus ir tokiu būdu norime savo prastinti administracinės procedūras. Mes tikime, kad parlamentas, tikimės, kad parlamentas pritars mūsų savilinio pateikimės pasiūlymus, nes piliečiai tikisi iš mūsų labai konkrečių, konkrečių ir rimtų sprendimų šioje srityje. Ačiū, pan pirmininkė. Evelin Regner žodis. Ačiū, ponė pirmininkė. Galiu tik tai visapusiškai pritarti tam, ką pasakė Igbaji. Įmonėms e, būtina prisimti ir socialinę atsakomybę, nes Europoje mes vadovavome socialinės rinkos ekonomikos principų, kuris minimas ES teigimo sutartie. Žinoma, įmonės siekia uždirbti pelną, tai yra savaime suprantamas dalykas, tačiau įmonės privalo e, vykdyti ir atinkamos prievalės susijusios su atskaitomybė ir aš e, prieš kurį e, mes tiksliau prieš kurį laiką jau stengiamės tą atskaitomybę įmonių sustiprinti, aš turiu omenyje e, kelis ankstesnius pranešimus ir čia mes reikalaujame, kad būtų teikiama vieša informacija apie įmonių pajamas. Noriu papildyti tai, ką sakė IG. Tai yra pirmas kriterijus susijęs su numatytomis ribomis 750 milijonų eurų. <laughs> Tai yra e, komisijos teikiamas pasiūlymas e, ir jis yra suvokiamas, tačiau Europos įmonių teisėje jau yra daugelį metų galiojantis e, tam, tikri, e, e, tam tikros ribos ir todėl nėra prasmės, kadangi jos yra naudojamos daugelį metų, dabar jų keisti. Todėl mes pasakome už tai, kad būtų vadovaujamas šį kriterijais, kurie yra nustatyti europinėms bendrovėms. Taip pat, kalbant apie kitus kriterijus, pavyzdžiui, susijusius su atskleidžiama informacija apie geografinę įmonės buveinę, informaciją e, ne tik apie įdarbintus asmenys, tačiau ir pilnu etatu įdarbintus asmenys. Čia reikia dar daug ką patikslinti. <clears throat> Ir mes manome, kad e, siekiant užsibrėžtų tikslų būtina e, pateikti tą informaciją visapusiškai ir kalbant apie tos sutelktinius duomenys, aggregated data komisija dabar siūlo, kad įmonės pateiktų tą informaciją tik tai apie savo veiklą ES rinkos viduje. Mes manome, kad tokiu būdu būtų iškreipiami statistiniai duomenys, ypač atsižvelgiant į dabartinę politinę situaciją, Trumpo administracijos veiksmus, pasaulinio masto įvykius yra būtina dar labiau kad informacija būtų viešai skelbiama E, atsiskaitant už veiklą kiekvienoje šalyje atskirai, taigi bendrais bruožais būtų tokie svarbiausi šio pranešimų turinio aspektai. Mes tikimės, kad bendradarbiavimas su šešėnės pranešėjais vyks greitai ir sklandžiai, nekantriai laukime jūsų komentarų. Ačiū. Ačiū, Evelin. Dabar leisime pasakyti šešėnės pranešėjams ir pradėsime nuo pono Rozatį. Ne, gerai, ponai Balsi žodis. Ačiū Darius Rozatį vardu, norėčiau padėkoti abiems bendra pranešėjams už atliktą darbą iki šiol. Ir štai, ko manęs paprašė dabar ponas Rozatį, ką, kokią žinią perduoti abiejų komitetų nariams. Mano nuomonė, šis prašymas svarstamas prieš dešimčiai mėnesių po to, kai komisija pristatė savo pasiūlymą dėl skaitomybės pagal šalis. Mes pateikėme pirmąjį savo pranešimo projektą, tačiau tarptautinė situacija yra šiek tiek pasikeitusi ir Europos liaudės partija vis dar norėtų atsižvelgti į visuomenės norą mažinti uh, agresyvų mokesčių planavimą, vengimą ir sukčiavimą mokesčių srityje, taip pat būtina atsižvelgti į įmonių interesus ir e, užtikrinti pakankamai palankų investicinį klimatą ir aplinką. Visi žinome, kad mokesčių vengimas ir slėpimas e, yra problemos, kurių negali išspręsti valstybės narės pavieniui, taip pat ir viena ES negali to padaryti. Todėl mes pasakome iš tarptautinio bendarbiavimo kovant su agresyviu mokesčių planavimu. EBPO E BEPS kontekste vienas iš e, veiksmų e, šitame BEPS kontekste yra atskaitomybė pagal šalis. Aš rengiau atitinkamą pranešimą Europos parlamente šią temą ir čia reikėtų paminėti, kad Europos liaudės partijos frakcijos uh, manimų, būtent EBPO, e, BEPS koncepcija turėtų būti remosi siekiant užtikrinti mokestinį skaidrumą. Dar noriu paminėti kelias aspektus, dėl kurių mums kyla tam tikrų sunkumų. Kaip žinote, komisija siūlo Įmonės, kurios, kurių konsoliduot metinė apyvarta sudarė 750 milijonų eurų, turėtų būti traktuojamos kaip didelės, jos turėtų parengti skaitomybę pagal šalis, tas lenksis yra taip pat siūlomas ir EBPO, ir EBPO remiasi e, būtent tokiu e, slengščiu. E, tai reiškia, kad <clears throat> Mažusios vidutinio dydžio įmonės neturėtų pateikti atitinkamos ataskaitos, kadangi didžiųjų įmonių 90 procentų visos apyvartos būtent ir būtų uh, daugiau nei 750 milijonų eurų. Ir taip pat e, šis teisės aktas neturėtų jokio poveikio e, įmonėms neveikiančioms tarptautiniu mastu, tačiau atsirastų tam tikras spraga būtent dėl to bendroje sistemoje Tiek šiame komitete, tiek Panamos dokumentų tyrimo komitete mes jau kalbėjome apie tai, kad būtent e, įvairios įstatymos spragos ir sudaro tinkamas sąlygas mokesčių vengimui ir slėpimui ir mes norime su to kovoti. Taigi, <clears throat> atitinkama informacija turi būti teikiama viešai ir neturėtų e, pakengti įmonių konkurencingumui tuo pačiu metu. O tai reiškia, kad e, informacija, kuria, e, informacija turi keisti su valstybinarių mokesčių inspekcijos taigi reikia, kad didesnė dalis e, teikiamos atskaitomybės pagal šalis informacijos būtų vieša ir tokiu būdu mes manome, kad e, ta informacija viešinant didesnių mastų kiltų grėsmė ES įmonių konkurencingumui ir investicijų pritraukimui, todėl pasisakome prieš tai. Todėl Komisija nori, kad atskaitomybė pagal šalis būtų teikiama kiekvienai valstybei nariai, taip būtų galima sudaryti atitinkamus e, mokesčių jurisdikcijos juoduosius sąrašus, e, kad po to būtų galima pasaulio mastu e, kaupti atitinkamą informaciją, tačiau atsižvelgiant į tai, kokio masto ta informacija turėtų būti teikiama, tai galėtų reikšti, paprasčiausiai daugumai mūsų įmonių e, egzistavimo pabaigą. Manau, kad komisija turėtų pasiūlyti tolygų pasiūlymą, pateikti tolygų pasiūlymą tam, kad nereikėtų didinti biurokratinės naštos tose srityse, kuriuose problemų nekyla. Aš noriu palankiai įvertinti e, pranešėjų pasiūlymą dėl bendro pagrindo, kurio turėtų būti reikiamos atskaitomybės pagal šalis, tokiu būdu būtų išvengiama nesusipratimų. ES dar kartą nori pirmauti tam tikroje srityje ir dabar buvo pasirinktas mokesčių skaidrumas. Norime aiškiai pasakyti, Europos liaudės partija pasisako už didesnį mokesčių skaidrumą. Tačiau turime būti ir tikroviški. Negalime visuomet renktis sprinto varžyboms, kai kiti tik tai yra išėję lengvo pasivaikščiojimo. Taigi, negalime leisti, kad mūsų ambicijos galiausiai neigiamai atsilieptų mūsų verslo aplinkai ir mūsų e, mažoms sutėms įmonėms, kurios yra socialinės rinkos ekonomikos stuburas. Ačiū išdėmesi. Thank you, uh, e, Mr. Balz, uh, e, Madam uh, Estera Sferagut. Dėkuoju, ponai Balz, dabar ponė Estera Feragut. Ačiū. Pirmininkė. Aš esu Teisės reikalų komiteto šešėlinė pranešėja. Kaip mano kolega, kiti šešėliniai pranešėjai, noriu padėkoti kolegoms už darbą. Na, be abejo, didesnis įmonių pelno mokesčių informacijos atskleidimas e, užtikrina skaidrumą. Kaip sakė komisija, mes visi sutarėme, kad reikia siekti to skaidrumo, tai yra teigiamas dalykas. Taigi mes e, visiškai pritarėme komisijos pasiūlymui. Bent reikia, kad bendrojoje rinkoje įmonės mokesčius mokėtų ten, kur uždirba pelną. Mūsų nuomonė, šis pasiūlymas prisidės prie didesnio skaidrumo prakti, mokesnės praktikos didesnio skaidrumo, tačiau tuo pačiu metu žinome, kad pagal atskiras šalis rengiamos ataskaitos suteiks galimybę piliečiams gauti daugiau informacijos apie tai, kaip įmonės elgesi mokesčių srityje. bet mes nepritarėme ribai, kuri numatyta. Pranešėjai siūlo 40 milijonų, komisija siūlo 750 milijonų. Skirtumas tarptų pasiūlymų yra milžiniškas. Na, ataskaitoje yra, pranešime yra pasakyta, kad 750 milijonų yra per daug ir tai sudaro 90 procentų apyvartos. Kad ir kaip žiūrėtume į tuos skaičius, mes turime rasti kažkokį tarpinį variantą. Komisijos pasiūlyme nėra numatoma jokia papildoma našta mažoms ir vidutinėms įmonėms. Tai yra labai svarbu. Nenorime, kad e, kažkurios įmonės e, prarastų konkurencinį pranašumą ir svarbu išlaikyti verslo konfidencialumo principą bei nesukurti papildomos naštos. Tačiau kyla tam tikrų nesutarimų apie tai, dėl to, kur turi būti atskleidžiama informacija. Pagal komisijos pasiūlymą turi būti rengiamos šalis, pagal, ataskaitos pagal atskiras šalis, kiekvienoje jurisdikcijoje, kur veikia daugia šalės įmonės. Taip pat reikėtų sutarti ir dėl lengvatinio apmokestinimo šalių ar zonų. Yra kilę nesutarimų dėl to, koks turėtų būti teisinis pagrindas, ar 50 ar 150 straipsnis, specialioji ar bendroji procedūra, reikia tai išsiaiškinti. Aš manau, kad komisijos pasiūlymas yra pagristas, tai yra geras išeities taškas mūsų dėryboms. Tiesiog reikėtų siekti susitarimo tarp šešėlinių pranešėjų ir pranešėjų. Ačiū. Dabar EKR frakcijos vardu šešėlinė pranešėja ponė Lerner. Ronin Lerner. Ačiū pirmininkė. Apskritai e, Pranešimas yra parengtas gerai, e, jame yra išryškinami pagrindiniai komisijos pasiūlymo trūkumai. Didžiausia problema yra ta, kad komisija nori apsiriboti ataskaitomis tik apie įmonės, kurių grinoja apyvarta viršė 750 milijonų eurų. Šiuo požiūriu pranešime teisingai yra susijęjama ataskaitų teikimo riba su ma, didelės bendrovės, daugiašalės bendrovės ar įmonės apibrieštimi, kuri yra pateikta pradinėje direktyvoje. Tačiau aš norėčiau čia paminėti šeštą pakeitimą. Ten pasakyta, kad profsąjungos ir daugia, daugia šalių įmonių profsąjungos ir darbuotojai turi būti nuolat informuojami apie įmonės padėtį, įskaitant ir e, įskaitant darbuotojų skaičių, darbuotojus dirbančius visą darbo dieną, taip pat turi būti teikiama informacija apie pelno ir sumokėto pajamų mokesčio dydį. Tačiau aš manau, kad tai iš dalies sutampa su ta informacija, kuri jau bet kuriuo atveju yra teikiama profsąjungoms ir darbuotojams ir plačiai visuomeniai. Taip pat šešio, pakeitimuose nuo 16 iki 30 siūloma išplėsti ataskaitų apie reptiv, tačiau kyla klausimas, ar formuluotė dėl valstybės subsidijų 24 pakeitime yra pakankamai išsami ir ar jos nereikėtų išplėsti. Taip pat norėčiau šiek tiek pakoreguoti ir konstatuojamasis dalis. EBPO BEPS iniciatyva viename, yra minima vienoje konstatuojamoje dalyje, tačiau taip pat yra pasakyta ir kad BEPS iniciatyva neįgyvendino savo tikslo. Be to, penktoje konstatuojamoje dalyje kalbama apie korporatyvinę atsakomybę. Galbūt reikėtų čia kalbėti ne apie atsakomybę, o ats, įmonių atskaitomybę. Ir vietoj e, sažiningesnės mokestinės konkurencijos reikėtų kalbėti apie e, tai, kad reikia užkirsti kelią piknaudžiavimui e, sistemomis. Mm, taip pat kalbama apie atvirus duomenis. Tie, manau, kad reikėtų dar paminėti ir, kad informacija turėtų būti teikiama tokiu formatu, kuris yra nuskaitomas kompiuteriu. O apskritai, manau, pasiūlymas yra geras ir yra tinkamas pagrindas mūsų darbui. Ponas Kalvė Šambon. Ačiū pirmininkė. Na, tai yra tik darbo pradžia, bet aš tikiuosi, kad mums pavyks greitai pasistumėti pirmin. Iki šiol atliktas darbas yra puikus, puikus išeities taškas. Žinoma, dar reiks labiau pasigilinti į kai kuriuos klausimus. Turbūt neverta nesakyti, kad turime siekti vienbalsiškumo. Mes čia siekiame didesnio skaidrumo. Taip pat norime taikyti BEPS. Ypač skaidrumo ir mokestinio teisingumo prasme. turime siekti didesnio te, te, teisingumo tiems, kurie siekia vengti, atsiprašau, Taip, siekia vengti mokesčių, ne, čia nenoriu vartoti termino mokesčių slėpimas. Šis pranešimas yra rengiamas po to, kai parlamentas parengė dokumentą dėl BEPS. Mes jau turime precedentą ir manau, kad galime eiti toliau nei nuveikė EBPO, nes mūsų EBPO e darbas netenkina šimtų procentų. Tačiau viskas vyksta labai greitai. Turime e, Panamos dokumentus nagrinėjantį komitetą, yra išrinktas prezidentas Trumpas, visk įvykiai keičia vienas kitą, viskas vyksta labai greitai. Ir Turėdami tai galvoje, kartu su kolegomis pasigilinsime į tas sritis, kuriuose nesutarėme. Taip pat aiškinsimės ir dėl ko sutarėme. Mm, pasistengsime, kad mm, mūsų įmonių konkurencingumas mm, nenukentėtų. Taigi, Aldė vardu, mes kalb, matome 750 milijonų eurų ribą, kiti siūlo 40 milijonų eurų. Tų, kurie siūlo šį skaičių, norėčiau paklausti, kodėl siūlomas toks skaičius, kokių privalumų tai duotų, kokios naudos turėtume nukrypę nuo tarptautinės EBPO ribos. Na ir jeigu jau taip, tai kodėl ne 50 ar 60 milijonų? Taip pat norėčiau uh, paklausti, kodėl neįtraukiam visų daugia nacionalinių, daugia šalių įmonių. Taip pat, manau, turėtume pagalvoti apie techninių požiūrių tinkamiausią skaičių. Toliau dokumente šešėliniai pranešėjai mini ir sąrašą, bet uh, Galbūt taip sukurtume per didelę naštą įmonėms. Mūsų nuomonė čia yra svarbios lab... trys sąlygos. E, ir nesvarbu, ar kalbame apie fasadinę įmonę ar rimtą įmonę su deklaruotų kapitalu, taip pat manau, ir darbuotojų dirbančių visą darbo dieną skaičius parodo, ar tai yra tikra įmonė ar ne. Kitas dalykas - fizinis turtas. Ne tik kažkoks mažas biuras yra dar vienas rodiklis. Manau, kad tokie rodikliai mus padėtų išsiaiškinti, apie kokią įmonę kalbame. Nemanau, kad galėtume prašyti daugiau informacijos, jeigu uh, kelsime per didelius reikalavimus, tai gali duoti priešingą rezultatą. Mes taip pat sutarėme, kad reikia vienos standartizuotos formos, jau visa tema yra per daug sudėtinga, mes nenorime, kad įmonės teiktų informaciją skirtingais formatais. nes tai taip pat galėtų jums padėti išvengti mokesčių. Taigi mes pasisakome už standartizuotą tipinę formą. Ir yra kitų aspektų, dėl kurių kol kas dar negalime pareikšti savo pozicijos. Tiesiog norėčiau, kad pats dokumentas įgytų labiau praktinį pobūdį. Kaip jau sakiau, skaidrumas yra labai svarbus dalykas, tuo yra grindžiamas demokratinis patikimumas. Todėl norėčiau paklausti komisijos, kodėl yra kalbama apie suvestinius duomenis, kalbant apie likusią pasaulio dalį, net ne lengvatinio apmokesnimo zonas. Manau, kad naudodami suvestinius duomenis mes uh, E, prarasime labai daug informacijos. Ar tai reiškia, kad turės būti antras klausimų raundas, kai prašysime detalesnės informacijos? Norėčiau, kad komisija čia paaiškintų savo logiką. Ir galiausiai, mano nuomonė, reikėtų kalbėti apie visą pasaulį. E, jeigu iš vienų reikalausime informacijos, iš kitų ne, tai kils e, daugiau problemų. Ačiū e, ponui Kalvėšambon, kiek suprantu, jūs panaudojate ir pono Kavada laiką. Mm, taip jau yra. Dabar pereiname prie GUE frakcijos. Ar jos atstovų nėra? Nėra, tada FDD irgi nėra. Žalieji Ne. Bendra pirmininkė atsiprašė, ponas Urtasun ar ponas Turan? Ponas e, Demo, Urtasun pradės, po to kolega prates. Ačiū. Kalbėsiu trumpai, pratęs paskalis. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad e, visi turime suvokti, kad e, čia labai daug pastatyta ant kortos Pastaraisiais metais matėme nemažai e, mokestinių skandalų, turime būti ambicingi, nes iš tiesų e, būtų daug kas e, iš tiesų blogiau negu iš viso, tarkim, nekurti teisės aktų. Būtų blogai, jeigu neambicingi tie teisės aktai būtų kuriami, kaip tik tai parlamentas turi būti ambicingas, kalbėdamas taryba. Girdėjome, kad ketiname pakeisti mokestį teisinį e, pagrindą. E, e, sakiau, turime būti ambicingi. Pasiūlymas sumažinti apyvartos ribą nuo 750 milijonų iki 40. Tai esminis dalykas, jeigu jau norime būti ambicingi, tad pritariu pranešėjų pasiūlymui. Ačiū jiems už darbą. Kaip sakė, jeigu, jeigu paliks 150 milijonų na, tai iš tiesų tie reikalavimai nebus taikomi maždaug 9 iš 10 daugia šalių e, bendrovių. Tai labai svarbus dalykas. Ir dar yra kai kas labai svarbus, kai ponas kalbėt minėjo, komisijos pasiūlyme yra sakoma kad ES duomenys turi būti agreguojami. Mes nesutinkam, mes manome, kad atvirkščiai turėtų būti. Tai yra akivaizdu. Kitaip negalėsime įvertinti atskirų įmonių veiklos pagal jurisdikcijas. E, e, viskas turi būti pagrista teritorijų principu. Ir komisija turi būti nusekli, nes kai kurių jurisdikcijų e, atveju prašoma ataskaitų pagal šalis, ES neprašoma ir kaip parlamentas turime reikalauti pakeisti tai, kad kitaip uh, daug bendrovių galės apeiti teisės aktų reikalavimus. Taigi e, pritariu tam, ko siūlo pranešėjai, e, bet dar norėčiau pasakyti, kai kalbame apie konkurencingumo e, praradimą, tai iš tiesų bendrovių prašome pateikti tik tai tą informaciją, kurią teikia bankams. Nemanau, kad tai bus prarastas konkurencingumas. Ačiū pirmininkė, na šis pranešimas netinka e, žaliesiems, bet, bet šį kartą vis dėlto turiu pasakyti, kad e, pritariu ponio, poniai Regner tam darbui, kuris atliktas visų pirma 40 milijonų. Kodėl? Siūlome tokį skaičių. Toks, e, tokiu skaičiumi yra apibūdinamos didelės įmonės apskaitos direktyvoje. Ir manau, mes turime vadovautis tais pačiais reikalavimais ir tą skaičių reikia mažinti, priežasčių net nereikia aiškinti. E, reikia tą trans, e, skaidrumo reikalavimą e, taikyti visoms didelėms įmonėms. Aš taip pat atidžiai išklausiau, kas buvo pasakyta dėl suvestinių ir detalių duomenų, aš tam labai pritariu. E, Norėčiau dabar pakalbėti apie du dalykus, apie kuriuos jau buvo trumpai užsiminta. Na, mes pasisakome už e, ataskaitų skaidrumą ir mes niekaip nebandome paveikti mokesčių ar mokesčių bazės. Mes tiesiog siekiame skaidrumo akcininkams. Tai yra svarbus klausimas, nes dėl jo kyla diskusijų. E, Ir labai svarbu, kad parlamentas šio klausimu labai aiškiai pasisakytų. Ir paskutinis dalykas, čia bus ne priekaištas, tiesiog noriu pasakyti, kad nieko nebuvo pasakyta apie sankcijų klausimą. Taigi, reikia suprasti, kad e, būna sunku gauti informaciją, kai nėra numatytos sankcijos už informacijos skaidrumo reikalavimo nesilaikymą. Aš manau, kad šį, apie šį klausimą reikėtų užsiminti. Ačiū ponui Duran, daugiau šešėlinių pranešėjų nėra. Periname prie mm, spontaniškų pasisakymų. Ponas Ferber. Ačiū, nesu teisininkas e, ir e, dirbu ekonomikos ir pinigų komitete ir tikėjausi, ką nors pasimokyti iš teisininkų išminties dirbančių teisės reikalų komitete, tačiau vis tik tai nieko naujo neišmokau. BEPS iniciatyvą mes pradėjome gyvendinti, kadangi susijusi su mokesčių tema ir ten kalbama apie atskaitomybę pagal šalis, kuri taikoma bankams atitinkamą sprendimą CRD ketvirtos e, direktyvos kontekste mes tą esame patvirtinę, tačiau kilo klausimas, kaip teisinių požiūrių reikėtų priversti įmonės laikyti šių nuostatų, turiuomenyje įmonės, kurio apyvarta viršyje 40 milijonų eurų. Ir apie tai dar aš grįšiu, apie, apie tas lengsti kalbant, tačiau jeigu, pavyzdžiui, tos įmonės nėra akcinės bendrovės, o, pavyzdžiui, šeiminės įmonės arba vieno asmens valdomas įmonės, kaip jūs norėtumėte, norite, e, kokiamis teisinėmis priemonėmis priversti jas teikti e, šios duomenys E, dar vienas klausimas, dėl kurio man kilo neiškumo, ar ši tema yra susijusi su mokesčių teisė ir su bendraja rinka. Jeigu e, susijusi su bendraja rinka, kodėl mes norime atsakymų į klausimus, kurie su tai nesusiję. E, ir nes BEPS mes svarstame dėl to, kad šitama susijusi su mokesčiais Dar vienas klausimas, ko mes e, tuo siekime? Ar mes norime didesnio mokesčių sažiningumo ir skaidrumo, ar norime tarptautinius koncernus pastatyti paprasčiausiai prie gėdos stilpo, stulpo. Aš dirbau e, e, taksė 1 ir taksė 2 tyrimo komit, komitetuose ir dabar dirbu Panamos skandalą tyriam, ty, tyriančiame kontekste problema buvo ta, kad uh, <clears throat> įmonės pačios susitardavo su įmonėmis dėl e, žemesnių mokesčių. Dabar tos atskaitomybės pagal šalis yra pagrindinis tikslas, yra uh, E, gauti informaciją apie tai, kiek uždirba pelno konkrečioje šalyje ir kiek sumokama mokesčių, tam, kad galėtume susidaryti bendrą vaizdą apie mokesčių mokėjimo sažiningumą pagal nustatytus rodiklius. Tačiau taip pat mes to siekiame. Tuo siekiame, kad būtų užkirstas kelias atitinkamius susitarimus tarp įmonių ir valstybių dėl tam tikrų mokestinių lengvatų ir išimčių ir kad galėtume suvaldyti geriau šios procesus susijusius su iš ankstiniais mokestiniais susitarimais. Taigi kyla klausimas, ar e, tais pasiūlymais, kurie yra pateikiami dabar pranešėjų, mes e, galime pasiekti šių anksčiau minėtų tikslų. E, man susidaro įspūdis, kad čia mes bandome prie gėdos stulpo statyti tarptautinius koncernus, nors dėl atitinkamų lengvatinių mokesčių yra kalti ne jie, o tos valstybės narės, kurios suteikia jiems atitinkamas išimtis. Pirmas perėzavai. Ačiū. Pirmiausiai noriu padėkoti bendra pranešėjams, nes jų pranešimo projektas yra labai geras pagrindas toliau diskutuoti apie iniciatyvą Europos komisijos, kuri iš tiesų yra labai svarbi ypač mums, tačiau dabar norėčiau trumpam sugrįžti e, į praeitį ir priminti jums argumentus, kuriuos buvo pastelkusi Junktinė karalystė tam, kad e, e, nebūtų siekiama pažangos ES mokesčių politikos srityje. Pasirašant atitinkamus susitarimus dėl indėlių apsaugos Mes ES su Junktinė karalystė pasiekime tam tikrą kompromisą, e, kad ji prisijungs prie e, atinkamų įsipareigojimų, jeigu visas pasaulis jų laikysis. Ir tada mes pradėjome diskusiją su savo partneriais iš išorės. Ir dabar jau mūsų santykiai su Junktinė karalystė verčia mus iš naujo apmastyti, e, mokesčių situacijas, tačiau tai yra šalis, kuri daro, ką nori mokesčių politikos srityje, nes mes ES tarpusavį nesugebame sustarti, todėl negalime prieš e, sustardami patys tarpusavėje kažko bandyti primesti jungtiniai karalystiai. E, panašias retorikos mes girdime taip pat ir teisininkų tarpusavio diskusijose, kuomet kalbama kad nėra pakankamai politinės valios priimti tam tikrus e, sprendimus mokesčių politikos ir e, mokesčių teisės e, srityje. Nekalbant jau apie tai, ką mano mūsų piliečiai šios klausimus. Na, ir ta atskaitomybė pagal šalis viena vertus supriešina tarpusavyje. E, piliečius ir įmonės, nes bandome paaišk... pristatyti visą situaciją taip, kad įmonės nemoka mokesčių tose šalise, kuriuose naudojasi tinkamais gamtiniais ištekliais ir kitais ištekliais, kad galėtų vystyti savo gamybą ir čia vyksta toksai pelės ir katės žaidimas. Noriu priminti sprendimą kuris buvo priimtas Prancūzijoje prieš kurį laiką konstitucinio teismo reikia e, jo nepamiršti, nes e, kai kurie e, interpretuoja tą sprendimą kaip Prancūzijos atsisakymą teikti atskaitomybę pagal šalis. Tačiau Prancūzijos konstitucinis teismas savo sprendimu pripažino, kad skaidrumo siekis ir e, būtinybė žinoti, kiek pelno uždirba kiekvienoje šalyje tarptautiniai koncernai yra vertybė, konstitucinė vertybė ir tokiu būdu valstybės narės privalo siekti, kad ta informacija būtų skleidžiama ir būtina apie tai dėrėtis su kitomis valstybėmis. Kalbant apie pranešėjų pasiūlymus, noriu atkreipti dėmesį į du dalykus. Pirmasis yra susijęs su e, to apyvartos e, slengščio pakeitimu. Pranešėjai teigia, kad sumažinus e, apyvartos mastą nuo 750 iki 40 milijonų mes apriepsime 90 procentų visų tarptautinių koncernų. Aš norėčiau paklausti, kokią kritinę masę e, sudarytų tos įmonės, kurios e, vengia mokesčių. Dėl juodojo sąrašo buvo įvairių pasiūlymų, tačiau manau, kad bendras tiklas yra užtikrinti skaidrumą, pasirinktas požiūris yra tinkamas. Kalbant apie klausimą, kokiais ryčiai ar uh, E, teisės ar e, mokesčių e, priskirti šios klausimus, <clears throat> tai turime pasirinkti, apie ką mes kalbame, ar apie mokesčių principus, ar apie įmonių teisės. Ir būtent atitinkamus sprendimus turi priimti taryba ir komisija. Ačiū per vanš, ar komisija nori tarti žodį. Ačiū pirmininkė. Norėčiau paminėti porą asmenių dalykų ir e, trumpai e, pasakysiu dėl teisinio pagrindo e, klausimo. Buvo keltą klausimų dėl ribos ir dėl taikymos ryties, norėtų mūsų pasiūlymų, taip pat buvo kalbėta apie tai, kiek turėtų būti apibendrinta ir skaidyta informacija, kuri turėtų būti atskleidta. Kodėl laikėmės tokio požiūrio, kokio laikomės? Bandėme spręsti tas rytis, kurios kelia daugiausia problemų jeigu pažvelgtumėm į ribą 750 milijonų, tai akivaizdu, kad čia susitelktai tas bendrovės, kurios turi ir, ir motivaciją, ir taip pat turi išteklių ir ekspertinių žinių, kad agresyviai mokesčius planuotų. Uh, Ir iš tiesų apie 6 tūkstančiai įmonių peržengia tokią apyvardos ribą ir tokiu būdu iš tiesų mes apriektumėm tiek, tiek įmonių nustatę tokį ribą ir apie 90 procentų pajamų. Jeigu pasirinktumėm 40 milijonų ribą remiantis skaičiais pateiktais bendra pranešėjų, tai iš tiesų daugiau įmonių būtų. Uh, taikom, taikomi reikalavimai nurodyti tikste, maždaug trigubai e, daugiau įmonių būtų, e, bet iš tiesų e, pajamų labai nedidelė dalis tik tai būtų apriepta maždaug 10 procentų remiantis abipo skaičiavimais. Todėl mes pasirinkome būtent tokios ribos, kad būtumėm nuseklus, atsižvelgiant ir tarptu, į tarptautinį požiūrį, kurio vadovaujasi BPO. Ir Taip pat siekiame proporcingumo. Toliau dėl informacijos apibendrinimo ar išskaidimo mes vėlgi bandėme spręsti problemas, kurios yra ne ES jurisdikcijose. Tai iš tiesų, tose jurisdikcijose yra problemų su e, prasta mokesčių valdysena ir tos jurisdikcijos patektų į sąrašą. Jeigu eitumėm toliau, rizika būtų tokių, kad Europos įmonės būtų kur kas nepalankesnėje konkurencijoje padėtyje palyginti su ne ES rinkos konkurentais, kadangi šių būtų reikalaujama skelbti informaciją. E, kurios e, ne ES e, konkurentai, mintis, e, jeigu ES neturėtų skelbti. Ir iš tiesų čia tik tai kainos klausimas. Ir taip pat ne ES konkurentai turėtų galimybę gauti informaciją apie mūsų ES valstybės, apie jų veiklą trečiųjų šalių rinkose. Ir uh, trumpai grįšiu prie uh, nustatytos ribos klausimo, tik tai pateiksiu iliustraciją, uh, kuri, uh, pavyzdį, kuris uh, uh, rodo, kad uh, im, pasiūlyme apriektos įmonės nekelia problemų, nes visos įmonės, kurios tyria mūsų konkurencijos dabar, kalbant apie nelegalią valstybės pagalbą, uh, E, kai yra sudaromi mokestiniai susitarimai ES, tai tas, tas įmonės aprieps numatytą mūsų tekste ribą. Ir dar jums leidus labai trumpai norėčiau grįžti prie teisinio pagrindo klausimo. Iš tiesų yra visiškas sutarimas tarp Europos parlamento ir komisijos dėl teisinio pagrindo klausimų ir džiugiausia nuomonė, kurią pateikė Europos parlamento teisės tarnyba, dėl to buvo balsuota teisės reikalų komitete sausio mėnesį ir mes visiškai su tuo sutinkame, norėčiau tik tai įspėti, jei bus suteikiama pakeitimų tekstui, tokių, kurie potencialiai paremtų uh, paremtų e, tuos, kurie mano, kad mes netinkamą teisinę pagrindą patikėme. Mes e, ir toliau manome kad, e, ir teigiame, kad mūsų pasiūlymo tikslas yra užtikrinti atskaitomumą, skaidrumą tose įmonėse, kuriam taikoma šitas tekstas ir iš tiesų nesiekiama padėti įgyvendinti mokesčių teisės aktų, nesvarbu, ar jie būtų europiniai ar nacionaliniai. Ir kaip pavyzdį galbūt galėčiau pateikti paminėtą suderintą požiūrį dėl nacionalinių mokesnių sistemų įgyvenimo, tai vienas pakeitimų, kuris siūlo dar pranešiai, tai reikėtų pasigilinti tame kontekste. Uh, Bet šiaip labai norėčiau pirmininkę padėkoti bendra pranešėjams ir esame pasirengę dirbti kartu su Europos parlamentu, kad būtų galima žengti į priekį su šito dokumentu. Intensyviai dirbame taryboje, jau devynis kartus pasiežiavo darbo grupės ir be, be teisinio pagrindo klausimo teisinis darbas taryboje praktiškai baigtas. Dabar esame pasirengę dirbti su Europos parlamentu, kad šitas darbas būtų pabaigtas. Dėkui. So Manau, kad turime penkias minutės e, pranešėjams dar pasisakyti, jeigu jie pageidauja. Evelin? Um, herzlichen Dank äh, für. Labai ačiū už e, visus pasiūlymus ir mintis. Galime geriau įsivaizduoti, kokie darbai mūsų laukia. Norėčiau labai trumpai juos sureaguoti į tos komentarus. Pirmiausiai noriu padėkoti komisijai už papildomą informaciją. Mes puikiai suprantame, kad jūs norite daugiausiai dėmesio sutelkti į tas šalis, kuriuose e, administravimo sistemos e, neveikia, neveikia labai sklandžiai, tačiau mes norime iš, išvengti naujų teisinių spragų ateityje. Taip pat atsakant į klausimą apie poveikį smulkiam ir vidutiniam verslui, klausimas, kurį uždavė ponas Ferberis, būtent dėl to nustatėme tą 40 milijonų apyvartos ribą, remdamiesi e, buhalterinės apskaitos direktyvą ir jos nuostatomis e, jūsų klausimas dėl šeimininių įmonių jeigu tos šeiminės įmonės yra didelės ir viršė nustatytas e, ribas, tai jos turi teikti atitinkamas taskas, aš turiu minėję, kad Porsche arba Ikea, būdamas šeimininėmis įmonėmis, yra pakankamai didelės, kad turėtų galimybių tokią informaciją suteikti ir pajėgumų. Hygui žodis. Neturiu daugiau ko papildyti, ponė pirmininkė, džiaugiuosi būsimų bendradarbiavimų su šešėlės pranešėjais ir e, manau, kad galėsime aptarti visi tuos bendrus klausimus, kurie buvo užduoti šiandien. Taigi galime baigti diskusijas. Galbūt reikėtų dar pranešti, kad pakeitimų tikimo terminas baigėsi kovo 15 dieną, pakeitimai bus svarstomi gegužės 3 per e, jungtinių komitetų posėdį bus balsuojama dėl pakeitimų gegužės 29 arba 30 dienomis. Ačiū, kad neviršlite jums.